Perėsime prie balsavimo, bet prieš tai e, perskaitysiu pranešimą. Keliems komitetams nusprendus pradėti tarp institucinės dėrybas pagal 69 e, darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Mm, aš negavau prašymų dėl balsavimo parlamente ir komitetai gali pradėti dėrybas. O dabar pradėsime balsavimą. Ponas Karver, e, noriu sakyti praktinio pobūdžio pastabą. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš ką tik grįžau iš Londono ir susitikau Tikau su ambasadoriumi ES ir kalbėjome apie e, padėtį Kenijoje, Angoloje ir kitur. Ten yra didžiuliai potviniai, e, daugybė gyvūnų ir daugybė žmonių e, žuvo ir ta trage, tragedija toliau plinta. Kiekvienose Afrikos dalyse aš norėjau apie tai pasisakyti ir paprašyti paramos šiam regionui. Ačiū. Taigi dabar balsuosime dėl uh, Salafranka Sančias nėra pranešimų dėl ES ir Brazilijos uh, susitarimo. Tai yra vardinis balsavimas dėl viso pranešimo. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti.